vertinimo gairių. Kai panas Timermanas e, atsisės, tuomet išklausysime komisijos pareiškimą. Herr Kommissar, Sie haben das Wort. Pone komisijos nariai, žodis Jums. Noriu pabrėžti, kad poveikio vertinimo gairės mums yra labai svarbios. Turime dirbti um, užimtumo srityje, turime užtikrinti, kad mūsų piliečiai uh, galėtų naudotis mūsų teisės aktų privalumais. Turime dirbti, siekdami užtikrinti, kad Europa pasinaudotų visomis galimybėmis atsiveriančiamis iš jos ekonomikos. Aš tikiu, kad mes, trys institucijos, Europos komisija, parlamentas ir taryba, esame atsakingos e, už poveikio vertinimą, kurdami teisės aktus, siekdami, kad teisės aktai patir, pat, pasiektų tuos tikslus, kurių turi pasiekti. Aš esu įsitikinęs, kad Europos komisija pasirengusi e, padaryti nu, reikalingus e, pataisimus ir patobulinimus e, ir sieksime, kad poveikio vertinimas būtų atliktas taip, kaip reikia. E, jums leidus pabrėšiu, kad kartu su taryba ir Europos parlamentu komisijai tenka atsakomybė nuolat tobulinti poveikio vertinimo procesą. Jo labiau, kad Kartais e, teisėkuros procese e, tai, kas siūloma, nebūtinai tampa tuo, kas tampa vėliau. Ir kartais e, tai, kas tikrinama, nėra tas galutinis tikslas, kurio siekiama. Todėl Europos parlamentas taip pat turi siekti, kad šios trys institucijos poveikio vertinimą atliktų visose teisės akto kūrimo stadijose. Jei, pavyzdžiui, paimtume bet kokią direktyvą, mes turime visada turėti viziją, e, kuo baigsis ta direktyva, kaip ji bus įgyvendinama. Turime užtikrinti, kad jos tikslas uh, ir funkcija būtų būtent ta, kuri buvo numatyta kūrimo etape. Turiu pasakyti, kad mes labai siekiame užtikrinti mažoms ir vidutinėms įmonėms pasinaudoti visomis galimybėmis, kurios atsiveria ES ekonomikoje. Iš patirties galiu pasakyti, kad poveikio vertinimas valstybėse narėse um, parodė, jog kai, kurio, kai kuriuose srityse biurokratinės e, naštos sumažinimas e, tapo katalizatoriumi skatinančiu augimą Europos Sąjungoje. Tik įsivaizduokite, kad e, jei mes panaikintume kepėjo, kepėjų tenkančią biurokratinę naštą 10 procentų, tai tas 10 procentų uh, suteiks galimybę kepėjui įdarbinti dar vienas papildomas darbo rankas. Jis neprivalės uždaryti savo verslo, e, sutelkdamas visą dėmesį biurokratinių reikalų tvarkymui. Manau, kad turėtume pasinaudoti e, šią perspektyvą, siekdami sumažinti nedarbą ir užtikrinti užimtumo lygį. 85 procentai visų darbo vietų privačiame sektorėje ES ekonomikoje tenka mažoms ir vidutinėms įmonėms. Todėl sumažinus biurokratinę naštą būtent šioje srityje mes pasieksime to tikslo, kuriuo siekiame. Nieko daugiau. Tai būtų tiesioginis indėlis užtikrinant didesnį užimtumą Europos Sąjungoje. Aš siekiu šio tikslo, aš pasirengęs e, ateiti pas jūs ir prisimu visą atsakomybę, tačiau tam man reikalinga jūsų parama, todėl kad Europos parlamentas e, skatindamas daryti tinkamą poveikio vertinimą e, prisidės prie mūsų bendrų tikslų. Europos komisija ir Europos parlamentas kartu bendromis jėgomis gali įtikinti tarybą, kad šios gairės yra reikalingos. Likščiau taryba dėlsi atsižvelgti į šią komisijos poziciją. Ačiū už pareiškimą. Dabar kalbėtojai paskeis frakcijų vardu. Ir pirmasis kolega APP frakcijos vardu, ponas Piperis. Ačiū, ponė pirmininkė. Mažos ir vidinės įmonės mums yra be galo svarbios, jos yra ekonomikos stuburas, negalime jų perkrauti biurokratiniais reikalais. Tačiau kiekvieną kartą mes švaistomis tuščiomis kalbomis ir komisijos mūsų e, kalba taip pat buvo tokia tuščia kalba, na, nebent jūs kalbėjote apie tą žvilgsnį į priekį. Aš manau, kad reikėtų imtis konkrečių darbų jau šiandien. Todėl noriu pateikti Jums porą klausimų susijusių su komisijos gairėmis dėl poveikio vertinimo. Kodėl nėra čia numatytas privalomas testas e, mažams ir vidutinėms įmonėms? kodėl pats poveikio, pačios poveikio vertinimo gairės nėra tikslios, kodėl generaliniams direktoriams e, yra suteikta daugiau įgaliojimų, e, priimant sprendimą, ar reikalingas poveikio vertinimas ar ne. Tai labai konkretūs klausimai, o mūsų frakcija norėtų, kad e, mažų ir vidutinių įmonių testavimas ir toliau būtų daromas atsižvelgiant į padėties rimtumą. Štoiber darbo grupė siekia nepriklausomai nuo komisijos dirbti biurokratijos mažinimo srityje. Niderlanduose, Čekijoje, Jungtinėje karalystėje buvo atliktas tyrimas ir mes nustatėme, kad biurokratinę naštą būtina mažinti, tačiau kodėl to neižvelgia Briuselis? Poveikio vertinimas jokių būdų nepanaikina kitų instrumentų, kurių gali imtis komisija. Tačiau mums reikalinga, kad būtų laikomasi subsidarimo principo. Taip pat turime įrodyti savo žmonėms, kad Europos Sąjunga e, stiprina pasitikėjimą savimi ir jai visada svarbus jos piliečiai. Noriu paprašyti neviršti kalbėjimo laiko. Dabar ponas Negresko vieną minutę. unei politici publice este esențială pentru Viešos politikos poveikio vertinimas yra labai svarbus dalykas. Aš sveikinu komisijos ir parlamento iniciatyvą surasti naujų būdų tokioms analizėms atlikti. Poveikio vertinimo tikslas yra suprasti sprendimo poveikį reikalingą reikalingi ir kiekybiniai, ir kokybiniai rodikliai. Reikia suprasti, kokį poveikį viešoji politika daro mūsų piliečiams. Ir start, startuoliai turi žinoti, koks yra vienos ar kitos, vieno ar kito politinio sprendimo tikslas. Šiame kontekste europiečiai turi suvokti, kodėl vienokie ir kitokie sprendimai yra priimami ir neturėtų nustepti dėl tam tikrų Briuselio priimamų sprendimų. Taip pat turime suprasti, jog esame atsakingi prieš piliečius. Negalime leisti tokiai situacijai, tokios situacijos, kai žmonės galvoja, kad sprendimai yra primami už uždarų durų. Aš tikiuosi, kom, ponė komisarė, kad poveikis, poveikio vertinimas e, bus labai naudingas mūsų piliečiams. Pirmininkas, norėčiau dar kartą pabrėžti. Visiems yra numatytas e, pagal frakcijas kalbėjimui laikas ir tikrai nėra sąžininga, kad jūs per vieną minutę bandote perskaityti savo kalbą ir tą darote taip greitai, kad prasmingai versti yra neįmanoma. Taigi labai prašau kalbėti nelgiau, negu yra numatyta ir kalbėkite taip, kad kiti kolegos galėtų sekti jūsų pasisakymą įvairiomis kalbomis. Marijas EKR frakcijos vardu. Pone pirmininkė, ES teisės aktų poveikio vertinimas yra labai svarbi veikla. Pirmiausia, viskas turi vykti politikoje, formuojant politiką ir komisija visų pirma turi pasirūpinti, kad būtų laikomasi subsidiarumo taisyklių. Tai yra labai svarbus prioritetas kuris yra taipogi susijęs ir su ES įgaliojimais. Būtent e, valstybių narių kompetencijų laikymasis. Tai yra pirmasis dalykas, ką turėtų panalizuoti Europos komisija. Antras dalykas - pagrindinių teisių laikymasis. Tas klausimas irgi turi būti nepamirštamas. Nes tai yra tie dalykai, kurie turi daug įvairių padarinių. Ir dar vienas dalykas, mes jau kalbėjome apie MVI. Į jas tikrai reikia labai rimtai atsižvelgti. Pavyzdžiui, Graikijoje, kur egzistuoja susitarimas, visiškai nėra e, atliekama atliekamas ekonominio socialinio poveikio vertinimas, kai tuo tarpu tūkstančiai žmonių neturi darbo, gyvena skurde Komis, ko, ponė komisarė, komisija yra trojkos narė. Daugiau nei 2000 įmonių turėjo uždaryti savo duris. 75 procentai sumažėjo apyvarta, negali įmonės apmokėti skolų. 36 procentai MVI vėluoja su atsiskaitimais, taigi jeigu norime įvertinti socialinį ekonominį poveikį iš anksto, galbūt jeigu tai būtų buvę padaryta, rezultatas būtų buvęs kitoks taip pat technologijų plėtra augimas, juk e, tai irgi turi poveikio. Ir be tokių vertinimų pažangos nepasieksime, tas turi būti daroma ir, ir komisijos, ir Europos parlamento. Ačiū. Kolegė, herzlichen Dank. Auch für zwei Minuten reden. Ačiū. Toliau liberalų frakcijos atstovas ponas Telička, dvi minutės. Uh, Pirmininkė, per paskutinius uh, trejus metus norėjome daugiau e, rezultatų, norėjome mažesnės administracinės naštos, tačiau ją didiname, norėjome paprastesnių teisės aktų, tačiau jie yra sudėtingesni. Mes nesame nuoseklus ir mes per didelę naštą užkrauname verslui, piliečiams, negu reikėtų. Ir taip nepasiekėme savo tikslų. Man geresnis reguliavimas yra pats didžiausias prioritetas Aš dirbau šioje srityje anksčiau, apie tai kalbėsiu daug su verslu ir jeigu dabar pakalbėsimėte su verslu, jie sakys, kad tai yra pirmos reikšmės arba antros reikšmės klausimas. Visa pirmininkė, jeigu sumažintume administracinę naštą 10-15 procentų, mūsų BVP augimas padidėtų 1 procentų negu šiandien. Taigi tai yra svarbus klausimas, kuris turi dėlės reikšmės augimui ir užimtumui. Tai nėra problema vien tik tai komisija. Komisija pasiekė pažangos, tačiau gali pasiekti jos daugiau. Taryba padarė nulį, e, parlamentas šitą padarė, bet reikia padaryti daugiau. Tai yra e, problema ir tarp instituciniam susidarimui spręsti. Taigi aš norėčiau, kad poveikio vertinimai būtų svarbiausias e, tos geresnio reglamentavimo blokas. Jis turėtų būti daromas nepriklausomai profesionaliai. Jį turėtų daryti profesionalai ekspertai, kad būtų kokia didesnė nepriklausomybė ir kad vicepirmininkas prižiūrėtų šią veiklą. Netgi reikėtų numatyti finansinius tikslus galbūt labai ambicingus, tačiau jie duoda naudos, matėme pavyzdžių Junktinėse valstijose ir kitose šalise. Aš e, turėčiau panašių klausimų ir ponui Piperiui. Kaip ir ponas Piperis, aš nekartosiu, aš norėčiau pasakyti, kad šie siekiai yra padrasninantis, mes jūs remsime šiame darbe, tačiau reikia apčiuopiamų rezultatų, o ne taip, kaip buvo per pastarosius dešimt metų. Ačiū, toliau Rainer Butikofer. Žaliųjų frakcijos vardu. Per pusantros minutės bandysiu pasakyti tris svarbės e, paprastas mintis. Pirmiausia, turime stengtis, kad geresnio reguliavimo darbo tvarkė netaptų priežastimi e, kurti e, kitą darbo tvarkę, dereguliavimo darbo tvarkę. Dabartinė praktika rodo, kad mes žlugdome mūsų ekonomikos ateitį dereguliuodami. Šiame kontekste svarbu, kad poveikio vertinimas taptų įtraukus prietaisas, e, kuriame atsižvelgiama į sąnaudas, į privalumus, į galimybę atrasti naujas rinkas ir visa turi vykti sąveikoje. Antra, Štoiber komisijos pasiūlymas dėl ekspertų darbo grupės. Neturime šlubuoti šioje srityje. Turiu pasakyti, kad turime ginti um, piliečių interesus ir turiu pasakyti, kad Štaberio grupės steigimui nepritarė nei vartotojai, nei um, aplinkosaugininkai, nei kiti kiti e, svarbus e, suinteresuotieji asmenys. Ir trečia, mažos ir vidutinės įmonės turi apskritai nepatekti į poveikio vertinimo taikymo sritį, tačiau bet kokie pramonės ir matomų rūmai tam prieštarauja. Ačiū dabar Domitik Marten, pusantros minutės. Mėly kolegos, galime džiaugtis e, tokiu darbu, kurio įmasi e, komisija. Atrodo, kad e, reikia pasverti ir pranašumus, ir trūkimus, rengiant politinius pasiūlymus ir įvertinti jų poveikį. Ši analizė yra daroma labai daug, dažnai labai daug jos daroma Tačiau įdomu, koks yra šio metodo efektyvumas ir kiek tai visą tai kainuoja. Žinoma, galima spręsti pagal, apie žmonės pagal jų darbą. E, nulinis augimas, e, žuvininkystės ir e, žemės ūkio naikinimas, sisteminiai trūkumai švietime, profesinėme mokyme netrikdoma migracija, korupcija, didėjantis nesaugumas. Visą tai pakert vertybės ir taip toliau ir dar blogiau. Kiekvienas poveikio vertinimas padeda atseit, priimti sprendimą, bet jis nepakeičia to sprendimą. Sprendimas priimti, priimti sprendimą yra vis dar politinė nuostata E, pasiūlymus pateikė komisija, dėl to balsuoja parlamentas. Tai kas čia negerai? Ačiū. Toliau ponas Boni. Pusantros minutės. Pone pirmininkė, atsigaunant Europos ekonomikai labai svarbu vaidmenį gali vaidinti mažos ir vidinės įmonės. Europai reikalinga nauja verslumo dvasia, kuri apjungia skaitmeninę darbo atvarkę, todėl kad tokiu būdu galima patekti į klientų širdis. Tačiau e, naujai verslumo dvasiai e, kurti negalima e, kliudyti senomis biurokratijos taisyklėmis. Todėl būtina užtikrinti skaidrumą ir peržiūrėti reguliavimo gairias. Svarbu atlikti tinkamą testavimą, užtikrinant, kad mažos ir vidutinės įmonės pasinaudotų visomis priemonėmis ir iniciatyvomis. Tai turi užtikrinti nepriklausomų testuotojų tarybą. Labai svarbu, kad išorės ekspertai būtų skiriami e, ir Europos parlamento, tačiau jie turi dirbti bendradarbiaudami kartu su komisija e, bei e, valstybių narių valdžia. Reikia ieškoti kompleksinio sprendimo, reikia įtraukti savo ekspertus į geresnę reguliavimo ekspertų tarybą. Mažos ir vidutinės įmonės labai svarbios įvairiose valstybėse narėse, tačiau mūsų rezoliucija yra labai svarbus prietaisas, apimant e, be, patarimus, kaip sukurti tokią teisėkurą, kuri būtų naudinga mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ant, Antėja McIntyre yra kita kalbėtoja. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Aš sveikinu pono Timermanso pastabas išsakytas šį vakar. Aš suprantu, kad jūs suvokėte reikšmę ir tikiuosi, kad rimtai apie tai kalbėjote. Poveikio vertinimas yra geresnio teisės aktų prieimimo, geresnio reglamentavimo dalis. Taip pat reguliavimo kaštų mažinimas verslui yra labai svarbus siekiant augimo ir darbo vietų. Mes turime reguliavimo pagrindo, kuris skatintų inovacijas, skatintų įgūdžių reikalaujančias darbo vietas ir prieigą prie pasaulio rinkų. Labai svarbu, kad mes pripažintume visų verslo, kad visų verslo, verslo, verslų poreikiai nėra tokie patys ir nėra vieno bendro kurpaliaus ir kiekvienam reikalingas pritaikytas sprendimas. Mes parlamentarai turime visapusiškai pasinaudoti poveikio vertinimo padaliniu, kuris e, dirba pas mus parlamente ir turime siekti dar daugiau. Aš norėčiau paprašyti, paklausti komisaro konkrečiai, kad poveikio vertinimai būtų skelbiami viešai, po to, kai yra vyksta konsultacijos, būtent būtų apibriešta naštos mažinimo e, reikmi, naš, naštos mažinimo e, tikslai. Ačiū. Dabar ponia Vikstriom, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Komisijos nariai Timermans. Aš labai džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad e, sieksime kuo galima didesnės teisės aktų kokybės. Aš pritariu tokiam siekiui, nes tai yra svarbu mūsų įmonėms ir labai svarbu, kad įmonės galėtų dirbti kuo galima efektyviau. Ir tikimės, kuo galima geresnių rezultatų ir kad to tikslo siektumėme nepriklausomai nuo to, kokiai frakcijai priklausom. Ir aišku, čia komisija turi suvaidinti svarbu vaidmenį. Peticijų komitete mes matome daug tokių nusiskundimų ir matome, kas veikia mūsų teisės aktuose, o kas ne. Taip pat turime apibriežti tikslus ir to iš mūsų turi reikalauja piliečiai Mes turime labai konkrečiai dirbti ir siekti to, kas yra numatyta mūsų teisės aktuose. Aš tikiuosi, kad visi bendrai mes e, pasieksime tų gražių tikslų ir mes e, komisijoje, mes parlamente ir tikiuosi, kad jūs komisijoje sieksime bendro tikslo. Pone Kapel, vieną minutę. Ačiū, pane pirmininkė, pane komisijos nariai Timermanai. E, Jūs e, at, šiandien atkreipėte dėmesį į tai, e, koks svarbus poveikio vertinimas užtikrinant ES ekonomikos saugimą. E, taip pat jūs kalbėjote apie kitus svarbus dalykus ir jums tik pritarčiau. 22 tūkstančiai mažų ir vidutinių įmonių sukuria 89 procentus visos ekonomikos e, Europos Sąjungoje. Daugiau nei du trečdaliai visų dirbančiųjų dirba MVI. Todėl teisės aktų leidėjai turi skirti didesnį dėmesį um, MVI. Aš pritarčiau panui Piperiai, kuris kalbėjo apie tai, jog reikia numatyti privalomus e, testavimus MVI, siekiant sukurti e, tokią verslui draugišką aplinką. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le. Pone komisijos nary, Du ketvirtadaliai europiečių mano, kad Europoje yra per daug biurokratijos ir yra per daug normų, per daug taisyklių ir tai pažeidžia pasitikėjimą Europą ir jos institucijomis. Vidutinio, mažos vidutinio didžio įmonės sudaro 95 procentus visų ES įmonių ir jos kenčia, nukenčia pirmosios. E, tyrimai aiškiai parodė, kad e, naujų teisės aktų administraciniai kaštai yra dvigubai didesni smulkioms įmonėms nei didelėms korporacijoms. Europos komisija numatė labai detalę procedūrą tam, kad ES teisės aktai būtų geriau pritaikyti atliekant MVI testą. Tačiau tas MVI testas nėra privalomas ir nėra taikomas tik tai pusiai visų siūlomų naujų teisės aktų projektų. Dar blogiau tai, kad Komisija nekalba apie poveikio vertinimą. Kai buvo reformuojamas mažo verslo aktas, labai svarbu, kad visos įmonės, kad visos, visų valstybių atstovai, konsulatai kartu suvienytų savo pastangas ir kad ta našta sumažėtų. Reikia pirmiausia pamastyti apie mažuosius ir tai turėtų būti taisyklė, o ne išimtis. Jeigu mes tikrai norime, kad Europa duotų naudingų rezultatų ir padėtų MVI. Ačiū, ponas Kalas. Thank you, Mrs. Chair. Ačiū, ponia pirmininkė. Mažas verslas yra svarbiausias Europos ekonomikinio augimo variklis, kaip visi žinome, bet turime palengvinti jų gyvenimą, kad jie klestėtų. Todėl poveikio vertinimai yra labai svarbi priemonė, siekiant užtikrinti, kad įstatymai tiktų, atitiktų tikslą ir kad jie veiktų ir mažoms, ir didelėms bendrovėms. Tačiau pagal komisijos ekspertų grupės nuomonę e, MVI kaštai, kad jie laikytųsi reglamentų, gali būti dešimteriopai didesni negu didelėms bendrovėms. O taip neturėtų būti. Komisija turi e, pasižiūrėti viską mažo verslo akimis, e, kai jis neturi nei laiko, nei pinigų dažnai konsultuotis. Ir aš norėčiau sužinoti, kokie numatyti veiksmai tam, kad būtų galima ištiesti ranką mažam e, verslui ir įvertinti pasiūlymų įtaką jiems. Ačiū. Ar jums pakelta Merna kortelė, ar atsakysite į klausimą, kurį užduos panas Bogovičius? Prašom, ponia Bogovičiau. 30 sekundžių. Turiu klausimą. Nors daugiau mažiau jis yra komentaras, aš manau, kad geriau turime apibriežti, kokiuose sritis šios procedūros gali būti supaprastintos. Manau, kad viešieji pirkimai yra tokia sritis, kur daugiausia problemų kyla MVI. Manau, kad būtent Čia yra daug skirtumų tarp valstybių narių, ar sutinkate su manimi? Taigi, pona, ar, galite, ar norite pakomentuoti šį komentarą? Jums 30 sekundžių. Atsiprašau, bet aš neišgirdau vertimo. Pone Bogavičiau, Ponas Bogovičius pakomentavo čia e, per 30 sekundžių, taigi dabar periname prie kito pasisakymo. Ponas Gambuš, pusantros minutės. Gracias, señora presidenta, señor Timerman. Ačiū, ponia pirminkė, ponia Timermansai. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kaip svarbu MVI, kad būtų tinkamai vykdomi Europos pasiūlymų poveikio vertinimai. Prieš trejus metus Katalonijos vyriausybė priemė penkis, penkias priemonės, kad sumažintų biurokratinę naštą verslui, mažoms įmonėms, nes būtent jos dažniausiai susiduria su problemomis, kai tenka prisitaikyti prie naujų administracinių reikalavimų. Turime nepamiršti, kad būtent šios įmonės e, sukuria daugiau, daugiausia darbo vietų. Todėl reikia turėti galvoje, jog reikia mąstyti mažų mastų, kaip pasakyta mažo verslo akte nes MVI yra ekonomikos variklis Ispanijoje. Jos sudaro mm, daugiau kaip 90 procentų visų įmonių, jos kuria turtą ir e, jų gyvenimo palengvinimas turėtų būti mūsų svarbiausi veiksmai, politinių veiksmų dalis. Todėl tai, kad komisija e, įsipareigoja peržiūrėti savo teisės aktų, savo pasiūlymų e, poveikiai yra gerai, bet to nepakanka. Mums reikia efektyvesnių gairių, kurios padėtų Europos taisyklės ir reglamentus padaryti paprastesniais, kad galėtume stimuliuoti augimą ir darbo vietų kūrimą Europos Sąjungoje. Ačiū. Ačiū dabar ponas Štefanėts, taip pat pusantros minutės. Dėkuojam peknie. Rezonu... Ačiū. Sprendimai priimami ES lygmenių daro įtaką daugiau kaip 500 milijonų žmonių. Todėl svarbu e, žinoti, ką tie sprendimai lemia. Poveikio vertinimų kokybė yra už tai labai svarbi. ES evoliucijai norėčiau e, išsakyti tris dalykus. Pirmiausia, mes manome, kad darbo vietų kūrimas yra pirmasis prioritetas ir kiekvienas sprendimas turi būti įvertinti pagal šį kriterijų palašytą prioritetą. Tai turi reikšmės, aišku, ir mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurie yra didžiausia darbdavių dalis. Antra, Europos komisija yra numačiusi 10 prioritetinių sričių ir primant sprendimus turime žinoti, ką, e, kokį poveikį teisės aktai turės šiuose srityse. E, sprendimai turi neprieštrauti vienas kitam, jie turi būti priešingai, vienas su kitu susiję ir vienas kitą papildyti. Ir pagaliau, trečias dalykas, Noriu prabrėžti esminį Europos parlamento vaidmenį, nes Europos parlamentas yra vienintelė rinkta institucija ES lygmenių ir aš tikiuosi dirbti su Europos komisija e, šio proceso poveikio vertimo proceso srityje. Ačiū toliau, ponia Paunova, minutė 30.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 Ponas Lavrija. Taip, ponė pirmininkė, aš pasistengsiu irgi kalbėti nelgiau nei numatyta. Ir norėčiau pasakyti, kad Europos komisija pateikė naujos informacijos apie poveikio vertinimą ir mes prisimename, kaip, koks buvo šio, šio uždavinio tikslas, būtent pasirūpinti, kad ES teisės aktai būtų patikrinti. Tai yra labai svarbu, norint, kad tinkamai būtų primami sprendimai. Sprendimai kurie yra svarbus visoms valstybėms narėms ir turi įtakos kasdieniam europiečių gyvenimui. Dėl to mes turime išlikti labai budrus ir tokie tyrimai neturėtų būti dar daugiau taisyklių šaltinis, dar didesnių teisės aktų ir, ir sudėtingesnių teisės aktų šaltinis. Aš norėčiau kreiptis Europos komisiją ir pasakyti, kad tikrai kai, kurie, kai kurios analizės nėra pakankamai lankščios ir aš norėčiau pabaigoje E, pasakyti, kad e, nereikėtų atlikti poveikio vertinimus dėl poveikio vertinimų. Ačiū. Baigiame kalbėtojų sąrašą. Dabar spontaniški pasisakymai. Pirmiausia, ponas Vievka. Vieną minutę. Hvala vam lijepo. Ponas Vifa. Ponas Vifa. Ačiū. Mes girdėjome, kad 85 procentai įmonių yra MVI, kad jos yra labai svarbios mūsų ekonomikai. Pone Timirmans, jūsų siekiai tikrai yra padrasinantis ir, kaip sakėte, esate pasiryžęs pasiekti šio tikslo ir kad jums reikalinga mūsų parama. Aš manau, kad jūs ją gausite. Ir aš norėčiau jums užduoti klausimą. Kai mes įsteigsime tą nepriklausomą instituciją, kuri užtikrins ES teisės aktų patikimumą, Na kągi, mes juk esame jau e, sukūrę jūsų poziciją, jūsų portfelį. Ar, nereiš, ar tai nereiškia, kad yra dubliuojamas darbas, ar tikrai yra būtina dar kažkokia tai būtina institucija, kuri kontroliuotų Europos komisijos darbą, jeigu jūs e, atliksite poveikio vertinimą, jeigu bus atsisakoma naštos, jeigu bus tikrinami teisės aktai, jeigu jie bus lankstus ir lengviau gyvendinami, tai kam apskritai reikalinga ta nepriklausoma institucija? Aš norėčiau, kad jūs savo galtinėme tardamas galutinį žodį, paaiškintumėte tai. Ponas Kaputo. Ačiū, ponė pirmininkė. Poveikio vertinimo studijos yra atliekamos tam, kad būtų įvertinta, kokį poveikį sprendimai turi piliečiams ir įmonėms. Aš manau, kad naujai komisijai tenka svarbus iššūkis pasirūpinti, kad poveikio vertinimai būtų suderinti su moksliniais įrodymais, duomenimis, kad tai nebūtų vien tik tai politinių troškimų objektas. Nes kalba juk eina ir apie tam tikrus techninius dalykus susijusius su moksliniais duomenimis. Taigi mes turime pasirodyti, kad, pasirūpinti, kad nebūtų į pirmąjį planą keliami politiniai siekiai. Mes turime vertinimus atlikti grinai moksliniu pagrindu. Uh, tam, kad užtikrintumėme visapusišką skaidrumą komisijos darbe. Ačiū panas Polčiak dabar pasisakys. Vieną minutę jums skiriama. Ačiū, ponė komisijos nariai. Aš irgi norėčiau pažymėti, kad šis rytis yra tai, kas mane labai domina, nes pats esu teisininkas ir uh, tikrai žinau, kad milijonai piliečių tikisi geros kokybės teisės akto. Aš nustebau, kad kai komisija pasiūlė keisti dabar galiojančius teisės aktus, tas pasiūlymas nebuvo. Tas pasiūlymas nebuvo išverstas į kitas kalbas, taigi nėra aišku, kuo keičiasi naujas siūlymas nuo ankstesniojo teksto kokie yra esminiai pakeitimai. Taigi aš manau, kad mes turime įvertinti antrinių teisės, e, subsidarumo taisyklės e, laikymosi teisės aktuose, ypatingai atsižvelgiant į Lisabonos sutartį ir atsižvelgiant į parlamento teisės. Ačiū, ponas Ferė, yra viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Jūs tikriausiai čia norėjote mums pasakyti, kaip jūs sieksite didesnio pasitikėjimo drausmės ir, ir tvirtesnio pagrindo komisijos atliekamoms poveikio vertinimo studijoms. Daugeliu atveju tokios studijos yra visiškas formalumas, kuris yra atliekamas atsižvelgiant į lobistų poreikius. Lobistų, kuries, kurie daro įtaką komisijai. Tai tikrai sumenkina pasiūlymų patikimumą dar labiau. Tai tikrai netarnauja MVI interesams. Jūs sakėte, jog norite padėti MVI, tačiau realiai jūs tik tai dar labiau skleidžiate skurdą ES. Nes MVI labiausiai nuo to yra nukentėjusios, ypatingai Portugalijoje, dėl trojkos veiksmų. Turime pripažinti, kad pagrindinių ekonomikos sektorių liberalizavimas – žlugdo MVI, nes jos turi paklusti oligarchams ir monopolijoms. Dabar ponas Timermans. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti vertėjams, nes kalbėtojai tikrai kalba labai greitai ir man didžiulį įspūdį paliko vertėjų darbas. Antras dalykas – MVI, poveikio MVI vertinimas tikrai dalis komisijos atliekamo poveikio vertinimo, tai buvo anksčiau ir taip bus ir ateityje. Aš tik tai noriu patobulinti tą sistemą, nes manau, kad ji nėra pakankamai gera. Ir norėčiau paaiškinti, kaip veikia ta sistema. Komisijos tarnybos, kurios rengia teisės aktus, pačios yra atsakingos už poveikio vertinimą. Tas poveikio vertinimas tada yra peržiūrimas poveikio vertinimo valdybos ir dabar maždaug 40 procentų visko, kas buvo pateikta valdybai, buvo sugražinta, nes netiko kokybės, reikia peržiūrėti tuos teisės aktus. Taigi aš visiškai suprantu ir suvokiu, kad komisijos tarnybos turėtų atlikti geresnį darbą, įtraukiant poveikio vertinimą į, į teisėkuros procesą. Ir dabar mes peržiūrime gairias tam, kad mūsų darbas būtų atliekamas geriau. Ir jūsų indėlis šiandieną yra labai man vertingas tam, kad aš galėčiau uh, jūsų argumentus e, panaudoti diskusijose, kuriant geresnės gairės. Tai, kad poveikio vertinimas nebus atliekamas MVI palankių būdų, toks pareiškimas tikrai nėra pagristas faktais, nes 93 procentai pasiūlymų iš dalies ar visiškai e, buvo atliktas poveikio MVI vertinimas jų atžvilgiu. Ir aš manau, kad poveikio vertinimo valdyba ir žmonės toje valdyboje plečiant narystę valdyboje, kad jie turėtų pakankamai patirties šioje srityje, kad jie būtų absoliučiai nepriklausomi ir būtų aiškus ir tiesmukiški, jeigu manytų, kad komisija netinkamai atlieka savo darbą. Taigi mano ketinimas yra štai koks. Uh, labai atidžiai peržiūrėti poveikio vertinimo e, valdybos sudėtį, kai kurie teigiate, kad poveikio vertinimo valdyba turėtų būti panaikinta. Na, aš tos nuomonės nesu. Aš manau, kad turi likti ta valdyba komisijoje, nes tai, ką mes darome, tai mes peržiūrėjome projektus, kurie yra kuriami komisijoje prieš tiems projektams. Uh, patenkant į tarybą ir parlamentą. Ir jeigu jūs norite, kad poveikio vertinimas būtų atliekamas visa, per visą teisėkuros procesą, tuomet galbūt reiktų pakalbėti su parlamentu, kaip parlamentas galėtų tai surenkti ir pasitart galėtumėme tarpusavį ir pažiūrėti, ką galbūt galėtų čia padaryti ir taryba. Poveikio vertinimas be jokios abejonės yra skirtas tam, kad būtų įvertintas poveikis visuomeniai plačiaja prasme nebandant išteiškinti, ar iš teisės pusės vertinant, tai yra geras teisės aktas. Reikia vertinti to teisės akto ekonominį, socialinį, aplinkosauginį poveikį. Visa tai juk yra labai svarbu siekiant geresnio reglamentavimo. Ponas Telička pasiūlė, kad galbūt reiktų užsibriežti ir finansinių tikslų. Čia dabar kalbu apie geresnį reglamentavimo, ne poveikio vertinimą. Uh, kalbant apie geresnį reglamentavimą, ir ponas Bitikoferis, man atrodo, užsiminė apie tai. Geresnis reguliavimas, reglamentavimas, tai nereiškia, kad reikia dereguliavimo, mažiau reguliavimo. Geresnis reguliavimas, reglamentavimas reiškia, kad galbūt 28 8 teisės aktus galime pakeisti vienu aiškiu ES teisės aktu. Tai taip pat reiškia, kad ES turi susilaikyti nuo teisės aktų leidybos, jeigu skirtumai tarp valstybių narių yra tokie dideli, kad jeigu priimsi tokį teisės aktą, viskas taps dar sudėtingiau. Tai taps per didelė našta, ypatingai MVI. Ir aš norėčiau labai racionaliai vertinti šią, šį klausimą. Tai nėra ideologinis, partinis ar politinis klausimas man, man tai yra racionalumo klausimas, kaip pasiekti tikslų, kaip pasiekti tvaraus augimo tikslo Europoje, ne, numatant per didelės naštos piliečiams ir įmonėms. Tai yra, pagrind, įmonėms, tai yra pagrindinis mano veiklos per ateinančius penkerius metus tikslas. Taip pat manau, kad mums reikia peržiūrėti dabar veikiančius teisės aktus. Tikrai nebuvome uh, puikūs e, šioje srityje pastarosius dešimt metų. Ir ponas Teliška labai teisingai įvardėjo šią problemą ir aš tikrai įsipareigoju vesti dialogą su parlamentu, bandant atsisakyti pasenusių teisės aktų ar tokių teisės aktų, kurie ne, ne, neleidžia pasiekti numatytų tikslų. Sutinku su tais, kurie sako, jog reikia pirmiausia galvoti apie mažuosius. Tiesa, ne vien dėl to, kad jų yra tiek daug ES, bet ir dėl to, kad Padėti MVI bendrai kalbant yra lengviau nei padėti stambiesiems veikėjams, nes jeigu padėsi MVI, tada tik tai dalį jų naštos sumažinsi, o sukursi milžinišką rezultatą per labai trumpą laiką. Tačiau MVI pačios turi tai suprasti, nes kol kas man susidaro įspūdis, kad nesvarbu, ką mes darytumėme ES lygmeniu, MVI šiandieną nemano, jog mes mažiname jų naštą. Jos mano, kaip kai kurie teisingai pažymėjote, kad vienintelis dalykas, ką daro Europa, tai primeta jiems dar daugiau naštos. Ir mes turime suprasti, kad tai yra vyrontis jausmas visuomenė Europos Sąjungoje ir mes turime kažko imtis bendrai, kad taip nebūtų. Taigi, apibendindamas, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad taip, MVI liks poveikio vertinimo dalis, taip. Poveikio vertinimas turi būti atliekamas geriau, nei buvo per pastaruosius keletą metų. Taip, tai yra geresnio reguliavimo sistemos dalis, tai yra siekiant augimo Europoje ir taip komisija yra pas, pasiryžusi pas, siekti, kad visi suinteresuoti asmenys ir Europos parlamentas tiksliai žinotų, kaip mes to sieksime ir tikiuosi, kad tai puikiai atsispindės naujose komisijos gairėse, kurias komisija greitai parengs. Ačiū pirmininkė. Ačiū e, komisijos narių. Diskusijos baigiamas šio klausimu. Toliau paskutinis šios dienos klausimas yra vienos minutės pasisakymai. Pradėsime nuo pono Heis. Vieną minutę. mikrofoną.